Šis posėdis yra baigiamas. Norėčiau visiems jums padėkoti už tai, kad šios diskusijos buvo tokios gyvos. Jos buvo gyvesnės negu diskusijos paprastai ketvirtadienį po pietų.